Onorevole Benova ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Pane Benova paprašė žodžio, norėdama paaiškinti, kodėl ji balsavo vienai par kitaip. Prego. Non funziona il microfono. Prašom, neveikia mikrofonas. Galbūt galite pasinaudoti kolegos Sasoli mikrofonu. Buongiorno. Eh, prego i servizi di controllare perché non funzionano i microfoni. Prašome technikų patikrinti, kodėl neveikia mikrofonai. Vuol riprovare, onorevole Benova? Cosa? Sì. Europa, europar.europa.eu Sì. Gianni. Eh, stiamo cercando di risolvere il problema attraverso i nostri servizi. Eh, bandome išspręsti šią techninę problemą bendradarbiaudami su technikais. Onorevole Benova, deve aspettare un attimo. Mi... Pone Benova, šiek tiek palaukite, labai apgailestauju dėl šios problemos. Tai yra techninė problema, kuri nepriklauso nuo pirmininko valios. also have the case of Mr. Uspaskich. Hmm. He says that he wants an oral explanation, but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 Mikrofonas jau veikia. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paaiškinti, kaip balsavau dėl Lechnerio pranešimo. Manau, kad šis pranešimas yra išties labai svarbus. Galbūt galėčiau paaiškinti, kodėl aš balsavau, kaip aš balsavau dėl šio pranešimo. Mėly kolegos, šis pranešimas pateiktas savo iniciatyvą, mes jį aptarinėjome vakar vakare. Pranešime kalbama apie tai, kad reikėtų apjungti verslo registrus valstybėse narėse tam, kad būtų galima sukurti tam tikrą domenų bazę, kurią galėtų naudotis kreditoriai ir taip toliau. Tai užtikrintų didesnį saugumą verslo aplinkoje. Reikia sukaupti duomenis apie kiekvieną įmonę. Ir dėl to yra būtina apjungti verslo registrus, jeigu mes norime padėti geriau funkcionuoti bendrai rinkai. Taip pat e, tokius registrus reikėtų integruoti į elektroninio teisingumo sistemą. Labai ačiū, ponia Benova, dar kartą atsiprašau už šį techninį nepatogumą, sako pirmininkas. Jūs kalbėjote lygiai vieną minutę, taigi ačiū už tai. Toliau ponas Den Johanen. Ačiū pirmininkė. Tikriausiai visi prisimenate sceną iš filmo Doktor Živago, kur aristokratai džiaugiasi, mėgaujasi e, šampanu, kai už lango vyksta e, riaušės. Man atrodo, kad e, tas momentas nėra toks tolimas nuo realybės. Matome, kad e, pagal Europolo duome, Eurobarometro duomenis e, pasikeimas e, žmonių ES sumažėjo visiškai. Išklausėme įvairių politikų, išklausėme pono Baroso, kuris kalba, kad reikia dar daugiau dirbti Bet aišku, tikriausiai yra žmogiška prigimti savęs nekaltinti, bet e, vis tik tai matome, kad dabartinė krizė gali būti susijusi su euru, su išpirkimais ir panašiais dalykais. Dar norėčiau e, pacituoti Edmundą Burką. Aš, e, kuris kalbėjo apie apie svirplius ir kalbėjo, kad jie galiausiai yra tie, kurie laukia sukelia daugiausia triukšmo, nežiūrint ten esančių kitų gyvūnų. Pablo Zalba, no, chiedo scusa, sulla relazione onorevole Pablo Zalba Bidegin alla onorevole eh, Roy. Uh, eh, Pablo Zalba nori, pranešimą nori pakomentuoti kolega Kolegė Raitova. Ačiū, ponė pirmininkė. Sustarimas su Koreja turi Achilo kulną, e, tai sunku kontroliuoti ir tai gali sukelti problemų Europos pramoniai. Muitų gražinimas ir e, neapmokestinamų produktų iš Kinijos ir Korejos e, importas gali būti nenaudingas Europoje. Todėl aš nepritariu susitarimui su Koreja. Yra parengtas INTA pranešimas, kuris nori siekia išryškinti problemas ir įvesti apsaugos priemonės. Šį susitarimą reikia pakeisti prieš ratifikuojant, nes kitaip mes pakirsime Europos automobilių pramonės pagrindus. Aš sveikinu tai, kad balsavimas buvo atidėtas. Ačiū. Ar yra problemų, pone Andrėjau? Aš norėjau įsitikinti, kad tam, kad e, galėčiau kalbėti, aiškinant balsavimo motyvus, gausiu tokią galimybę dėl dviejų pranešimų, Vinferio Rubinėv pranešimų. Tačiau aš matau, kad perėjome prie kito pranešimo jau. Todėl aš noriu įsitikinti, kad gausiu galimybę pakalbėti apie tuos kitus pranešimus. Man tarnybos sako, kad nebuvo diskusijos ir nebuvo pakeitimų plenarinėje sesijoje, todėl pagal darbo tvarkos taisyklas e, motyvų paaiškinimo e, dėl šių pranešimų nėra. Toliau perėdama prie BOVI pranešimo ir suteikiu žodį ponui Paulo Bratalocijai. Ačiū, ponia pirmininkė. Atsiprašau už tai, kad lietai čia įsijungiau telefoną. Aš norėjau išryškinti tai, kad uh, ūkininkų pajamų erozija kelia didžiulę ekonominę problemą, marginalizuojamas visas žemės ūkio sektorius. Tai reiškia, kad mažėja ir veikla šiame sektorėje. Todėl mes turime kovoti, kaip sakė ir Europos komisija. O pranešimas, kurį patvirtiname šiame posėdėje, pabrėžia, kad reikia imtis veiksmų. Ir kalbam apie tam tikrus veiksmų sritis, kovojant su pasaulinėmis spekulacijomis, žaliavomis Taip pat turime garantuoti didesnį kainų skaidrumą. Tai būtų sąžininga ne tik ūkininkams, bet taip pat padėtų ir e, kovoti su disbalansais ir tam tikrų operatorių piknaudžiavimu. Mums reikia, kad žemės ūkis būtų ekonominio ir socialinio stabilumo simbolis. Tai turėtų būti viena svarbiausia komercinė, e, na, rykšt, e, komercinė sėkmė Europai. Ačiū toliau, ponas Petrle. Kėdės mikroja. Äh, Piteris Jaras. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad šiandien priemėm puikų sprendimą. Jis labai naudingas ūkininkams, vartotojams, taip pat ir ES ekonomikai. Šiame pranešime svarbiausias dalykas yra politinis signalas pridėtinės vertės grandiniai. Šis pranešimas liudija, kad kiekvienas ūkininkas taip pat turi teisę į teisingą atlygį už savo darbą. Aš tikrai neprieštarauju e, tam, kad būtų parduodamos aukštos kokybės prekes, aukštos kokybės maisto produkai, produktai. Jeigu parduodant produktą yra išnaudojama daugiau energijos negu kad jį sukuriant, tai tuomet konkurencija nefunkcionuoja. Ir būtent apie tai aš kalbėjau savo pakeitime. Dėkoju toliau e, ponas, ponė Maginės. Ačiū. Aš e, pritariu ponė pranešimų galiu pakartoti pono Jar pastabas, nes tai yra stiprus signalas tiek politikams, tiek ekonomikos sektoriui. Vakar diskutavome šiuo klausimu, ne visi jam pritarė, tačiau mes visi sutarėme, kad ūkininkai negali ir toliau būti spaudžiami jų e, tiesiog sirgamas kraujas iš jų ir jie vis mažiau ir mažiau gauna iš tos kainos, kurią mes mokame už maistą supermarketuose. Reikia užbaigti su šiuo dalyku. Turime pažvelgti, ką veikia dominuojantis veikėjai, operatoriai šioje, šioje rinkoje ir reikia žiūrėti, ką daro globali rinka mūsų gamintojas. Mums reikia patirinėti konkurencijos taisyklės ir labai gerai, kad šis pranešimas susilaukė tokios paramos Ir tai yra svarbus žingsnis, kad e, retoriką šiais klausimais mes paremtume veiksmais. Ačiū. Pone Roitova. Ačiū, aš pritariau šiam pranešimui dėl sažingų pajamų ūkininkams ir gerai, kad Žemės ūkio komitetas į šį klausimą atkreipė dėmesį. Taip pat dėmesį į tai, kiek mažai pajamų gauna iš ūkininkai iš, už savo parduotas produkciją. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ta diskriminacija 12 naujų šalių yra nepriimtina. Pavyzdžiui, Čekijos pirkėjai negali įsigyti pieno ar kiaušinių pagamintų Kinijoje, nes E, tokios didžiulės bendrovės pardavinėjančios šios produktus juos atveža iš pigesnių šalių. Tai reikia pakeisti. Ačiū ponė Roitova. Toliau ponė Ines Baider. Dies priekšsēdētāji. Es uzskatu. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad šis pranešimas, kur kalbama apie teisingą pajamų ir išlaidų paskirstimą yra būtinas. Gamybos kaštai padidėjo, išlaidos išaugo ir tai atsitiko žymiai greičiau negu kad padidėjo ūkininkų pajamos. Na, o didžiosios prekybos grandinės, pardavėjai, jie nieko nepa, nepraranda. ES tikslas visą laiką buvo uh, toks, kad turėtų pagerėti ūkininkų situacija. Mes nepastebime teigiamų rezultatų. Ūkininkai, ypač Latvijos ūkininkai, yra nepalankioje situacijoje, o ūkininkai, kurie yra turtingesnėse šalise, jie gauna didesnę valstybinę paramą. Uh, Aš manau, kad dėl to iškraipami ir sanglaudos principai. Aš remiu šį pranešimą. Ypač džiaugiuosi tuo, kad ten aiškiai parašyta, kad didėjai priekybos centrai gauna didžiulės pajamas ūkininkų sąskaitą. Uh, you, Ponas Kelis, ačiū ponia pirmininkė, man malonu pritarti šiam pranešimui. Manau, kad pavadinimas viską pasako. Sąžingos pajamos ūkininkas tai reiškia, kad iki šiol tos pajamos buvo nesažininkos. Labai gerai, kad mes žengėme žingsnį tinkamą linkmę, nes pilną reikia pagaminti sąžiningai tarp gamintojų ir pardavėjų. Taip pat tai bus tinkamas signalas ir galėsime žengti toliau. Aš tikiuosi, kad mes e, užtikrinsime, kad e, ūkininkų šeimos e, galėtų gyventi tinkamai ir tikiuosi, kad e, padarėme, padarę šį žingsnį žengsime ir toliau. Ačiū ponia Keli, toliau pereiname prie portas pranešimo ir suteikiu žodį ponai Čiselį. Poniai Čiselį. Čilo o financiranju in delovanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizacijai. Ačiū pirmininkė. Šiame pranešime kalbama apie tai, kad reikėtų prisiderinti prie globalizacijos padarinių fondo. Globalizacija yra tarsi labai abstrakti savoka. Iš to fondo turėtų turėti naudos piliečiai atsidūrę stotingoje situacijoje. Vis dėlto paaiškėjo, kad fondas netinkamai veikia, taigi aš norėčiau, kad komisija atliktų šio fondo veiklos peržiūrą. Kiek aš žinau, šis fondas turėtų veikti neribotą laiką. Aš manau, kad šis fondas yra politinės atsakas į dabartinę situaciją. ES užimtumą ateityje turėtų skatinti kitomis priemonėmis. Reikėtų skatinti ES ekonomikos e, konkurencingumą. Nereikėtų sukurti tokio mechanizmo, kuris saugotų tuos, kurie, nepris, kurie net nenori prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. Dėl to aš ir pateikiau savo pakeitimą. Pone Barbara Mateira, aš esu šešėlinė pranešėja šio klausimu. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Darbas buvo bendras su visomis frakcijomis ir norėčiau priminti Jums, kad šis pranešimas siūlo keletą asmenių dalykų, kurie galėtų pagerinti globalizacijos fondo veiklą. E, biudžeto komitetas e, šiais metais įvertins, kaip fondas e, veikia, reikia supaprastinti procedūras. Pasižiūrėkime į dabartinę sudėtingą įmonių veiklos aplinką. Manau, kad reikia svarbu kalbėti apie tuos dalykus, e, apie kuriuos kalbama pranešime, tai yra teikti iš fondo pagalbą iki 13 metų darbuotojams tų įmonių, kurios e, susiduria su dėl, sunkumais dėl krizės. Europa turi e, pasiūsti aišku signalą dėl ekonomikos atgaivinimo ir fondas yra viena iš priemonių tą padaryti. Dėkoju dabar. Žodis suteikiamas poniai Inesai Vaideriai. Ačiū pirmininkė. Turėtumėm atsižvelgti tai, kad globalizacijos fondas buvo įkurtas tam, kad būtų sumažintas nedarbas ir kad jis padėtų žmonėms rasti naujas darbo vietas. Kiekvienais metais turėtų būti išleidžiama 500 milijonų eurų šiam tikslui pasiekti, bet tos lėšos nėra pilnai panaudojamos. Yra iš viso devynios šalis, kurios dar niekada nėra kreipų, nesikreipia į šį fondą. Europos komisija nusprendė supaprastinti procedūrą. Tačiau tas darbas dar nėra baigtas, jis turėtų būti tęsiamas, ypač turint omeny naujasias valstybės narės, kur yra daug mažų ir vidutinių įmonių, Ir jeigu nutraukia veiklą maža arba vidutinė įmonė, tai darbą praranda nedaug žmonių, bet jeigu, darba, jeigu įmonės daug mažų ar vidutinių įmonių bankrutuoja, tai tuomet e, yra ir daug žmonių prarandančių darbą, reikėtų į tai taip pat atsižvelgti. Ponas Ikerskis, prašom. Dėkoju. Atsiprašau, aš išsigandau, kad jau pamiršote mane. Šiandieną kalbame apie svarbų pranešimą, kuris e, skirtas užtikrinti teisingoms ūkininkų pajamoms maisto grandinė e, susijusi ne tik su kelio ilgiu, kuriuo keliauja nuo lauko iki vartotojo e, žemės ūkio produkcija. E, E, Daugas priklauso nuo e, žemės ūkio veiklos. Ir atskiras ūkininkas labai nedaug kuo gali pakeisti savo veiklos aplinkybės. Todėl svarbu mums yra išanalizuoti ryšius tarp kainų, e, produkcijos ir jau gaminių gamintų. Turime riboti monopolistinę veiklą kurią dažnai užsima mažmenininkai, turime nacionalinių institucijų stebėsenos. E, kartais nebėra žemės ūkio, nebelieka žemės ūkio rinkoje jokios kontrolės institucijos, o jeigu ūkininkai bus uh, susiskaidę, jie taip pat nieko nepasieks. Jūs kalbėjote dėl kito pranešimo, bet nieko tokio. Dabar E, Zvifka pranešimas. E, ponas Bruno Golniš pasisakys. Pirmininkė, e, pranešimas, kurį parengė ponas Vifka, yra labai aukšto ligmens. Ten kalbama apie dabartinius teisės aktus, tarptautinės konvencijas. Taip pat apie tam tikras prieštaras. Tačiau realybėje pranešimas išspręs tik dalį problemų. Yra e, tam tikros rytis, kur e, neužtikrinamas suderinamumas tarp teisės aktų valstybėse narėse. Tai yra susijęs su jurisdikcijomis, su atsakingo teismo e, pasirinkimu, nustatymu E, taip pat e, kalbu apie problemas, kur egzistuoja tam tikros sutartys, žmonės yra skirtingose vietose, skirtingose šalise, susitarčių šalys. Ir e, problemas dabar egzistuojančias gali išspręsti tik Europinis privatinės teisės kodeksas. Jeigu jo neturėsime, tai ir toliau išgyvensime sunkumus. Ir pranešime dėja tik iš dalies apie šią problemą kalbama. Dabar suteiksiu e, žodį ponui Miroslavui Mikolašek. Mikolašek, there is not. I give the... Pono Mikolašiko salė nėra. Suteikiu žodį poniai Suzanai Roitovai. Ačiū pirmininkė pritariu pranešimo autoriui, kad etninių mažumų moteris ES yra diskriminuojamos įvairiausiais būdais ir turime pasistengti pagerinti jų gyvenimo sąlygas, pavyzdžiui, siekiant švietimo ar gaunant darbą ar sveikatos apsaugos paslaugas. Pranešimas raginęs komisiją parengti statistiką pagal etinės grupės, tačiau žmogaus teisų teisės aktai tam ne, to neleidžia daryti. Taigi noriu užduoti du klausimus. Ar komisija gali pateikti tokią statistiką, nepažeisdama tarptautinių teisės aktų? Ir ar yra bandymų pakeisti žmogaus teisų, teisės aktus, kad būtų galima pateikti tokią analizę? ar e, autorius ir visas parlamentas žino apie šį konfliktą. Nepaisant viso to, aš pritariau pranešimui. E, ponas Filipas Kleis. Ačiū pirmininkė, aš balsavau prieš šį pranešimą. Ten buvo daug deklaracijų apie moterų, apie taip pat ir mažumų teisės. Aš manau, kad tokie politiškai korektiški pranešimai nėra produktyvūs, jie yra kontraproduktyvūs. Labai retai pranešimuose minimas toks žodis kaip, tarkim, islamas. Tai daroma dėl politinių priežasčių. Ir tiesiog kai kada tiesiog vyrai dėl to yra diskriminuojami. Turiu pasakyti, kad daugelio islamo principų tiesiog neįmanoma integruoti į Europos visuomenę. Uh, Kol mes Europos parlamentas to nepripažinsime, tol nepasieksime savo tikslo, būtent integruoti visuomenę moteris iš islamo aplinkos. Ačiū. Toliau ponios Petikainin pranešimas ir suteikiu žodį ponui Jaroslavui Talinovskijui. Ačiū ponia pirmininkė. Šiandien padarėme klaidą, manydami, kad senesni žmonės yra beverčiai darbo rinkos prasme. Neturėtume pamiršti e, bendros patirties, nes darbo rinkoje su didžiausiais sunkumais susiduria moterys dėl vis egzistuojančio diskriminavimo, todėl moteris nukenčia daugiau nuo tokių problemų kaip skurdas ar atlyginimų skirtumai. Šios problemos labai aiškiai matomos kainos, kaimo vietovėse, todėl aš labai esu patenkintas, kad patvirtinome šią rezoliuciją, kuri primena, primena mums apie tas problemas ir verčia mus kažką daryti. Ačiū. Dėkoju toliau, ponia Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu šiam pranešimui, ypač noriu atkreipti dėmesį į tris dalis, kurios yra labai svarbios. Atsižvelgiant į tos skubėjimą senų žmonės atiduoti senelių namus, o ne padėti bendruomenėse jiems. 17, 19 ir 25 e, šios dalys yra labai svarbios. Šią prasme turime užtikrinti, kad turėtų būti tam tikras požiūris, padantis vyresniems žmonėms gyventi nepriklausomai savo namuose ir kad jiems būtų teikiama parama, o ne pelnytis iš senesnių žmonių, iš to, kad jie yra perkeliami į privačią, privačią, privatų sektorių, priežiūros sektorių. Taip pat norėčiau pakalbėti apie 13 dalį, kur kalbam apie darbo ir priežiūros suderinimą. Aš norėčiau kreiptis į šį parlamentą ir pasakyti, kad mums reikia taip pat suderinti ir politinį darbą su priežiūra. Aš norėčiau atlikti apklausą, kažin kiek šio parlamentų žmonių e, atlieka ir priežiūros rūpinimosi darbą, bet politinio darbo turbūt labai nedaug. Ačiū, turiu ponę Matsonį. Grazie Presidente, io espresso voto favorevole. Dėkuoju, pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą, nes jame yra iš tikrųjų svarbių principų ir pareiškimų. Pirmiausia, dažnai senėjimas pripažįstamas kaip problema, nors tai yra socialinis turtas, mes turime apie tai galvoti. Nuo atitinkamų problemų dažniausiai nukenčia vyresnio amžiaus moteris, reikia kovoti su diskriminavimu dėl amžiaus. Vyresnės moteris dažniau kenčia nuo skurdo, jos gauna mažesnės pensijas, nors yra gerba mūsų ramščiai. Mes turime rasti būdų sukurti Europą, kuri būtų pirmiausia pagrįsta e, žmonėmis. Reikia daugiau duomenų, kurie mums, e, statistikos duomenų, kurie leistų priimti priemonės ir kovoti su netoligumais visuomenėje. Mes turime taip pat turėti tinkamą požiūrį į senėjimo politiką e, ir turime susijęti senėjimo klausimus su lyčių klausimu. E, reikia užtikrinti mechanizmą, kuris leistų kaupti pensijų teisės net ir rūpinantis žmonėmis, o ne tiesiogiai, e, tiesiogiai nedirbant darbo rinkoje. Ir reikia galvoti, kaip numatyti atlygį tam tikrais atvejais už rūpybą. Kai kuriuose valstybėse narėse tai egzistuoja ir e, mes turime veikti Europos mastu, kad ir kitur pensijų principai būtų e, kur kas labiau įtvirtinti ir sustiprinti. Dėkuoju, dėkuoju dabar ponė Roitova. Ačiū pirmininkė. Balsavau prieš šį pranešimą buvo siūloma valstybėms narėms atsižvelgti į e, konkrečią e, biseksualų, e, gėjų, lesbiečių padėtį. Ar jie skiriasi nuo kitų žmonių? E, vakar kalbėjau apie skurdą vyresnių moterų. Ir mes turime galvoti apie moterų padėtį. E, bet tai visiškai nieko bendro neturi su moterų seksualinė orientacija. Ponas Kelis, man buvo malonu pritarti šiam pranešimui, buvau vienintelis žmogus, kuris vakar dalyvavo diskusijose, bet nekalbėjau. Nekalbėjau dėl to, kad galvojau, kad e, pavadinimas buvo netinkamas. Nekalbėjome apie moteris senstančioje visuomenėje, o kalbėjome apie moteris, jų vaidmenį ir e, man atrodo, kad reikia galvoti apie netoligumus e, pensijų sityje, atlygio sityje, nes tai yra neteisinga. Reikėtų dar vienos diskusijos dėl vyrų ir moterų vaidmens senstančioje visuomenėje. Ir taip pat reikėtų numatyti tam tikras biudžeto priemonės, to nebuvo padaryta e, praeitie, mes nesprendėme senstančios visuomenės problemų ir reikia, e, kaip galima greičiau, spręsti problemas, nes kitai padėtis taps nekontroliuojama ir mes prarasime talentingus žmonės. Dabar žodis e, ponui Klementai Mastelai dėl paskutinio pranešimo. Ačiū pirmininkė. Salėje liko tik keli asmenys ir aš norėčiau Jums pasakyti, kad aš balsavau už šį pranešimą. Manau, kad šis pranešimas yra išties labai svarbus, nes jis susiję politikų, politikos ir direktyv, direktyvo atsakomybę. Man atrodo, kad šis pranešimas paskatins geresnį piliečių dalyvavimą demokratijos procese. Vis dėlto per pastarosius rinkimus pastebėjome, kad žmonės buvo linkę pasilikti namuose. Daugelie šalių taip atsitiko ir beje ne vien tik Europoje. Man atrodo, taip yra dėl to, kad žmonės yra tiesiog nepakankamai informuojami apie europinius reikalus. Uh, Lisabono sutartyje yra įtvirtinamas piliečių dalyvavimo procesas, piliečių iniciatyvų procesas. Mes bandome sumažinti tą atotrukį tarp piliečių ir politikos ir aš manau, kad ES turėtų teikti daugiau informacijos. Labai svarbu užtikrinti, kad ES institucijos bendradarbiautų su žmonėmis ir nacionalinėmis institucijomis. Valstybės narės turėtų būti drąsinamos geriau informuoti piliečius apie tai, kas vyksta mūsų Europoje. Ačiū. Ačiū ponui Mastelė. Toliau ponas Lokegard. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog šiandien buvo patvirtintas pranešimas dėl geresnio bendradarbiavimo, geresnės komunikacijos Europos Sąjungoje. Uh, Aš taip pat balsavau ir už rezoliuciją. Kelios frakcijos, tarp jų EPP, parengė puikų dokumentą, kur apibūdinami tie pasiūlymai, kurie buvo pateikti dar kovo mėnesį. Deja, dėl tų pakeitimų nebuvo balsuojama ir kai kurios pakeistos teksto dalis tiesiog nepateko į pranešimą. Vis dėlto aš labai džiaugiuosi, kad dėl šio pranešimo įvyko puikiai diskusija. Tikrai tikiuosi, kad šis pranešimas užtikrins geresnę komunikaciją ES. Ačiū toliau, pane Maginės. Ačiū pirmininkė, aš be galo laiminga dėl to, kad galėjau pri, pa, pritarti šiam pranešimui, ypač dėl to, kad aš anksčiau dirbau žurnaliste. Anksčiau buvau žurnaliste, dabar tapau politikė ir manau, kad būtų pavojinga siekti, kad vien tik žurnalistai teiktų informaciją. Dėl ekonominės krizės daug žurnalistų praranda darbą. Pavyzdžiui, Airija taip atsitinka, vietiniai laikrašiai, vietinės radijos stotys atleidžia darbuotojus, jaučiamas spaudimas atleisti žmonės ir dėl to nukentės e, straipsniai, nes žurnalistai tiesiog turės mažiau laiko, kad galėtų atlikti išsamų tyrimą prieš parengdami straipsnį. Ir dažniausiai vietiniuose laikrašiuose tiesiog kalbama apie vietinius reikalus, bet ne apie europinius reikalus. Manau, kad mes, Europos parlamento nariai, turėtumėm glaučiau bendradarbiauti, turėtumėm atlikti ir darbą savo namuose. Tai taip pat yra labai svarbu. Ačiū, ponia Maginės. Dabar suteikiu žodį ponui Vlasak. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad šiame pranešime nuolat pabrėžiamas vis augantis nacionalinių parlamentų vaidmuo bei e, subsidarumo principas. Taip pat manau, kad reikėtų užtikrinti geresnį skaidrumą, reikėtų lengviau suteikti akreditacijas žurnalistams, be abejo, aš tam pritariu. Antra vertus, šiame pranešime yra ir keletas ginčytinų dalykų. Pavyzdžiui, yra siūloma, kad e, būtų kuriamos korespondentų grupės, ir kad būtent tie korespondentai geriau nušviestų apie tai, kas vyksta ES. Taip pat siūloma, kad kiekviena ES valstybė narė įkurtų specialų biurą, kuris aiškintų ES politiką. Taip pat aš siūloma, kad daugiau pinigų reikėtų skirti ir Europos parlamento informac... informacijos ofisams. Uh, Aš manau, kad geresnę komunikaciją galima užtikrinti naudojant pažangesnius metodus, nebūtinai skiriant daugiau pinigų. Dėkoju toliau pone Ines Vaiderė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat balsavau už šį pranešimą, džiaugiuosi tuo, kad šiame pranešime buvo priminti pagrindiniai žiniasklaidos veiklos principai, o būtent, kad žmonės turėtų būti informuojami apie tai, kas vyksta. Manau, kad apie ES reikėtų mokyti dar ir mokykloje. Taip pat manau, kad būtų prasminga įsteigti informacijos biurus ir valstybėse narėse. Labai svarbu kontroliuoti, koks darbas vyktų tokiuose informacijos biuruose ir kaip prasmingai panaudojamos lėšos skiriamas tokiems biurams. Džiaugiuosi tuo faktu, kad Euronius buvo įvertinta vertintas labai teigiamai. Aš manau, kad šis kanalas turėtų būti transliuojamas visomis oficialiomis kalbomis. Tarkim, Latvijoje mes tik rusų kalba gauname informaciją iš šio kanalo, na, o Euronius kanalas latviškai nėra transliuojamas. Taip pat labai svarbu užtikrinti ir nepriklausomą žurnalistiką. Aš norėčiau pasiūlyti sukurti bendrą pagrindą Europos Sąjungoje kad e, žiniasklaida galėtų laisvai dirbti įvairiose šalise, ypač tose, kuriuose nėra politinės valios. Labai ačiū, dabar paskutinis kalbėtojas, norintis pakomentuoti šį pranešimą, prašau. Uh, ačiū pirmininkė, šis pranešimas ir rezoliucija, dėl kurių balsavimą turėjo analizuoti tai, kaip naujoji žiniasklaida keičia žurnalizmą. Iš tikrųjų, tai tapo tiesiog e, norų sąrašų E, parlamentarams, kurie nori tiesiog manipuliuoti tuo, kiek rašoma apie ES, e, skirti daugiau pinigų Europos parlamento informacijos biurams, komunikacijos politikai ir panašiai. Aš tikiu žodžio laisvę, taip pat tikiu nepriklausomų žurnalizmu. O priversti žurnalistų rašyti apie ES kad būtų skatinamas tas ES idealas, yra tiesiog propaganda. Todėl aš nenoriu pritarti tokiai rezoliucijai. Prarasta galimybė paskatinti demokratinius veiksmus per socialinę žiniasklaidą. Ačiū. Much, Labai ačiū, kolegė. Ši sesija dabar nutraukiama ir bus atnaujinta 3 valandą.